nagrinėti rezoliuci šešis rezoliucijos projektus dėl Gvinėjos ir iš pradžių suteiksiu žodį poniai Dekaiser, kuri yra rezoliucijos autorė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad ši problema ir jos dydis yra žymiai didesnė negu, yra žymiai didesni negu kolegų skaičius, kuri, kurie susirinko į šiandieninį mūsų posėdį. Dėl to man tikrai labai gaila, nes mums e, reikia paramos, tarptautinės bendruomenės paramos, nes Gvinėjoje šiuo metu e, valdžia turi karinę huntą ir nors ji yra smerkiama, e, tačiau jį toliau valdo ir mes norime reikalauti, kad kiek įmanoma greičiau būtų surenkti laisvi rinkimai Vyriausybė įsipareigojo, kad juntos vadovas nekandidatuos į prezidento postą, tačiau šioje valstybėje kol kas trūksta demokratijos, jos iš viso nėra. E, Hunta laikosi įsikibusi savo valdžios ir huntos vadovas, nepaisant visų pažadų, vis tiek pateikė savo kandidatūrą rinkimams į prezidento postą. E, vyko demonstracijos, kurios buvo žiauriai numalšintos, buvo daug žuvusių, e, sužeistų, daug moterų išprievartauta. Taigi mes turime labai aiškiai suformuluoti, kad mes norime, kad Afrikos sąjunga taikytų sankcijas prieš karinę huntą, kad būtų suspenduotas susitarimas ir e, taip pat norime, kad būtų parengta laikina vyriausybė, kuri padėtų renktis rinkimams. Hunta turi būti išvaryta, turi galioti tarptautinė teisė toje valstybėje. Tai, kas joje vyksta, negali būti precedentas. Kaip ir kitais žmogaus teisų pažeidimo atvejais mes turime veikti labai greitai. Dėkoju, poniai Dekaiser, sako pirmininkas. Toliau ponė Weber, dvi minutės. Kolegos, e, kai žiūrime į padėtį Gvinėjoje ir girdime apie žiaurumus, kurie ten pastarosius mėnesius vyko, reikia visų pirma klausti, kaip taip atsitiko, kad žiniasklaida apie tai tiek mažai rašo. Viena kita eilutė, ten ar čia tarsi nebūtų šimtų žuvusių, tarsi nebūtų baisių prievartavimo ir kankinimo atveju. Tarptautinės institucijos pasmerkė karinę huntą, kurie atėjo į valdžią po valstybės perversmo. Tačiau daug daugiau turėjo būti nuveikta informuojant visus piliečius apie tai, kas vyksta, tame tarpe ir Europos piliečius. Todėl aš džiaugiuosi, kad bent jau Europos parlamentas, kalbėdamas piliečių, kurie mus išrinko vardu, parengė šią rezoliuciją, kurioje tinkamai kalbama apie padėtį ten. Tačiau ypač svarbu yra ne vien tik tai kritikuoti dabartinį režimą, bet taip pat ir užkirsti kelią, kad Europos lėšos nebūtų netinkamai panaudotos remiant Gvinėjos valdovus. Dėkoju kolegijai Weber. Toliau kolega Preda, vieną minutę. Dėkoju. Rugsėjo 20, 28 dieną įvyko svarbus įvykiai Gvinėjos tautai, tai buvo nepriklausomybės diena, tačiau rugsėjo 28 diena, diena yra taip pat masinių žudinių simbolis, tai yra smurto, vyriausybės smurto simbolis. karinė junta, e, su jos veiksmais negalima taikstytis. Per visą e, valdymo laiką mes matėme, kad e, kapitonas Kamara, nors ir pateikė atitinkamus pažadus. Pavyzdžiui, jisai žadėjo nekandidatuoti į prezidento postą, jis jų tų pažadų nesilaiko. Baigėsi um, Afrikos Sąjungos pateikto ultimatumo laikas, tačiau jisai toliau išliko valdžioje. Dėkoju poniai Freda, toliau ponia Veržyje. Oui, monsieur le président, euh, mes chers collègues, je me suis déjà exprimé. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, Per diskusijas Bruselėje prieš dvi savaitės jau kalbėjau šio klausimu, nesikartosiu. Mano kolegos jau išdėstė visokių minčių ir aš labai džiaugiuosi, kad visos politinės frakcijos parlamente e, sugebėjo vieningai reaguoti į įvykius e, Gvinėjoje, kai prieš tai, kad demonstracija buvo panaudotos represijos. Ta demonstracija buvo nepriklausomybės dienos minėjimo proga. Pilietiniai visuomeniai toje šalyje reikia mūsų pagalbos. Sunku įsivaizduoti, kad ES ir toliau mokėtų pinigus gvinėjai pagal žuvininkystės susitarimą, žinant, kad tie pinigai nusės karinės kuntos kišenėse ir nepateks žvėjams. Gvinėjos režimas yra vienas iš labiausiai korumpuotų režimų pasaulyje ir tai ne mano žodžiai, tai e, tarptautinių organizacijų, kurios stebi ten įvykius žodžiai. Todėl aš raginu visiems e, vieningai balsuoti dėl bendros rezoliucijos, ypač dėl tos e, pastraipos, kuria raginama suspenduoti įmokas pagal žininkystės susitarimą. Dėkoju poniai Veržė, dabar ponė Bielan. Vienai minutiai. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Pereitų metų pabaigoje e, po e, prezidento komte mirties e, ponas Kamara užėmė valdžią Gvinėjoje Mes iš pradžių tikėjome juo, jis sakė, kad surenks laisvus prezidento rinkimus ir pats juose nedalyvaus. Tačiau šiandieną žinome, kad daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių rugsėjo 28 susirinko į e, valstybinį stadioną, jie išreiškė išreiškė savo protestą prieš kapitoną Kamarą, tačiau juos pasitiko mirtis, e, iki 200 žmonių žuvo, E, daug moterų buvo išprievartauta. Mes labai patenkinti tuo, kad ponas Solana labai greitai sureagavo. Jisai e, išreiškė padėką Prancūzijos vyriausybei dėl to, kad sustabdė bendradarbiavimą su Gvinėje. Bet dabar praėjo trys savaitės po šių žudinių ir ES turėtų spausti Gvinėjos režimą ir turėtų užtikrinti, kad būtų taikomos griežtos sankcijos, nes tik tokiu būdu galime tikėtis, kad kapitonas Kamara atsisakys valdžios. Dėkoju dabar ponė Lioven, paskutinė iš autorių. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Europos komisiją ir komisijos narį poną Borką, e, kad jis padarė vakar viešą pareiškimą dėl to, jog komisija atsijima pasiūlymą dėl žuvininkystės sustarimo su Gvinėja. Žuvininkystės komitetas jau balsavo prieš tokį sustarimą. Mes tą padarėme praėjus porą dienų prie požudinių Kanakryje, kur e, buvo nušauta 150 žmonių. Ta padarė vyriausybės kariai, e, kuriems vadovauja kapitonas Kamara. Tikimės, kad tai yra pirmasis žingsnis ir kad ES peržiūrės savo prekybos politiką su besivystančiomis šalimis. Mes turime rimtus įsipareigojimus ir prievolės, e, kadangi esame pasaulio e, didž... vienas iš didžiausių prekybos partnerių, taip pat ir vienas iš didžiausių pagalbos teikėjų pasaulyje. Taigi reikia galvoti ne tik apie prekybą, reikia galvoti apie ryšius su tokiais režimais kaip šis. Žuvininkystės susitarimas buvo numatytas tam, kad padėtis būtų pagerinta, buvo sakoma, kad dalis lėšų bus skirta pagerinti vietos žvėjų gyvenimą. Tačiau komisija pademonstravo, kad tai, kas vyksta praktikoje, skiriasi nuo to, kas parašyta popieriuje, nes kartais tokie sustarimai padeda remti režimus ir to ES neturėtų daryti. Ačiū. Dėkuoju, poniai Liuven. Dabar frakcijų vardu pasakys kalbėtojai ponas Kačmarek. Pirmininkė, ponai ir ponios, prieš tris savaitės mes kalbėjome apie Gvinėją bet padėtis šioje šalyje vis dar reikalauja mūsų dėmesio ir mūsų reakcijos. Šios savaitės pirmadienį vystimosi komitetas išklausė pareiškimo, kurį padarė buvęs ministras pirmininkas Dialo. Jis buvo įvykių vykusių rugsėjo 28 liudininkas. Esu įsitikinęs, kad nepakanka reikalauti, jog hunta reikalautų žmog... gerbtų žmogaus teisės Jeigu karinis režimas gertų tokias taisyklės, tai jis nebūtų karinis režimas ir nesieltų taip, kaip elgesi. Mes galime veikti tik darbais, o ne žodžiais. Ačiū. Dėkoju toliau, ponas Tirolijan. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Gvinėją krečia dramatiški įvykiai, kurie šokiruoja tarptautinę bendro, bendruomenę. Nuo 2008 metų toje šalyje valdo karinis režimas, opozicija, opozicija yra kovojama ir yra pažeidžia, pažeidžiamos žmogaus teisės ir demokratiniai principai. Uh, kapitono Kamaro vienašališki sprendimai atidėti rinkimus ir paskui kandidatuoti į prezidento postą yra e, tų įsipareigojimų pažeidimas, kuriuos jis turėjo įvykdyti. Pavyzdžiui, jis buvo pasižadėjęs, kad po metų surenks demokratinius rinkimus. E, E, mes turėtume remdamiesi savo vertybėmis reikalauti, kad būtų baigtas smurtas, yra pažeidinėjamos žmonių teisės. Pone pirmininkas, džiaugiuosi, kad mūsų pateiktas kompromisinis pasiūlymas atspindi tas vertybės. Tačiau aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į dešimtąjį teksto punktą, tai yra, kad turėtų būti suspenduota žuvininkystės susitarimo taikymas tarp ES ir Gvinėjos, kol ne, nebus sugražintas demokratinis procesas. E, tačiau daug kas klausia, ar tai nepadarys poveikio ir taip blogai ekonominiai Gvinėjos gyventojų situacijai. Tačiau manau, kad nuo 20. E, nuo, nuo rugsėjo 28 dienos visi turėjo pripažinti, kad ta šalis gyvena karo sąlygomis ir reikia daryti viską, kad būtų, e, kad būtų užgneuštas diktatoriškas karinės huntos režimas. Dėkoju toliau kolega Haglund. Dėkui pirmininkė, nekartosiu to, ką mano kolegos jau pasakė. Galiu tik pasidžiaugti, kad šią temą šiandieną diskutuojame. Trumpai pakalbėsiu apie tai, ką aptarėme žuvininkystės komitete, kai kalbėjome apie susitarimą žuvininkystės srityje. Tuo metu galvojame, kad ES e, yra pasirengusi sudaryti panašius susitarimus su vos ne kiekviena pasaulio valstybė. Tačiau greitai suvokėme, kad e, eina kalba apie šalį padėtis, kurioje buvo šiandieną jau puikiai apibūdinta. Kai kas galvoja, kad žuvininkystė yra vienas dalykas, žmogaus teisės visai kitas. Tačiau aš nemanau, kad mes kaip politikai galėtume taip galvoti. Manau, kad tai, jog už žuvininkystės sustarimą vis tik balsavo nemažai kolegų, turėtų kelti mums susirūpinimą, nes jie galvoja, kad nepaisant e, karinės kuntos veikimo, tas susitarimas vis tiek turėtų galioti. Dabar tai, kad mes suspenduojame šį susitarimą, susilaukia daugelio paramos ir aš manau, kad tai yra pozityvu. Galbūt e, pamanysite, kad įvykiai šalyje nebūtinai įtakoja žuvininkystės situaciją, bet iš tikrųjų taip nėra, reikia siekti tvarios situacijos. Tiesa tai, kad reikia užtikrinti normalų gyvenimą žvėjams, bet negalima tuo pat metu paminti ir žmogaus teisų. Romeva įrueda. Pirmininkė, e, dalyvavau žuvininkystės komiteto posėdėje, kai nedidelė balsų dauguma buvo nuspręsta neatnaujinti žuvininkystės sustarimo su Gvinėje dėl tų žudynių ir masinių žmogaus teisų pažeidinėjimų, kurie tęsiasi iki pačios dienos. Aš norėčiau, kad šiam sprendimui būtų pritarta ir priimant šią rezoliuciją, kurią šiandieną svarstome. Tikrai negalime leisti, kad mūsų mokesčių mokėtojų pinigais būtų maitinama korumpuota karinė valdžia. Žmogaus gyvybė ir žmogaus teisės yra svarbesnės negu ekonominiai susitarimai. Ir todėl ir Europos komisija ir žuvininkystės komitetas e, turėtų elgtis taip, kaip numatyta mūsų rezoliucijoje. Ir labai tikiuosi, kad ir dešimtasis straipsnis toje rezoliucijoje išliks. Dėkoju panui Romėva Iruėda. Dabar panas paremba paskutinis frakcijų vardu pasisakantys. Dėkui, panas pirminkė virš 150 žmonių žuvo ir šimtai buvo sužeisti per tą taikę demonstraciją Kanakrio stadione. Po 58 metų nepriklausomybės paskelbimo tai ko gero patys tragiškiausi įvykiai. Paėmęs valdžiai savo rankas, Dadis Kamaro buvo žadėjęs jos atsisakyti, tačiau jis nevykdo savo pažadų. Kariškiai, jo vadovaujami kariškiai žudo, e, persekioja, jie privartauja moteris, todėl mes turime ryštingai pasakyti prieš juos siekti, kad jie būtų uh, nubausti. Gvinėja turi didžiulį ekonominį potencialą, vis tik ji išlieka viena iš neturtingiausių ir labiausiai korumpuotų šalių Afrikoje. E, reikia turėti galvoje, kad nestabilumas ten galėtų lemti nestabilumą visame Vakarų Afrikos regione. Svot. Dabar suteiksiu žodį poniai Delvo, ji kalbės vieną minutę. 150 žuvusiųjų seksualiniai nusikaltimai, smurto atvejai prieš pilietinę visuomenę. Karinė junta veikia labai žiauriai. Ir kuomet mes matome tokio barbariškumo pavyzdžius, mes turime išlikti labai griežti, mes turime reikalauti sankcijų, kurios būtų nukreiptos prieš režimą, tačiau aišku, to neužtenka. Mums reikia reikalauti taip pat, kad tarptautinė komisija nagrinėtų tuos, tyrinėtų atliktus nusikaltimus, kad jie neliktų nenubausti. Taip pat mes turime panaudoti visas įmanomas priemonės, kad toliau nebūtų daromi seksualiniai nusikaltimai, kaip, karin, kaip karo priemonė, nes dažnai kenčia moteris ir jauni žmonės. Mes turime pasisakyti už teisinę valstybę, turime reikalauti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės, kad e, būtų saugojami patys silpniausi visuomenės nariai. Dėkoju, poniai Delvo, toliau ponas Dezir. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. 2009 m. rugsėjo 28 diena, diena yra svarbi Gvinėjos tautai, nes jį pasisakė už demokratinius rinkimus ir už demokratiją. Tačiau ta e, demonstracija buvo baisiai numalšinta ir netgi buvo pažemtas, pa, pa, pažeistas žmonių orumas. E, moteris buvo žiauriai prievartaujamos ir e, sužei, sužeidžiamos, taip pat buvo kankinami žmonės. Mes matome, kad E, net ir jungtinės tautos bei vakarų Euro Afrikos sąjunga sako, kad negalima taikstyti su tokiais nusikaltimais. Gvinėja yra turtinga valstybė, tačiau jie, ta, tie, tie turtai nepadeda jai vystyti, vystytis dėl to, kad tie šalies turtai atitenka tik tai kariniam režimui. Todėl aš manau, kad e, komisija turėtų pritarti mums parlamentui ir elgtis griežtai, ypač kalbant apie uh, ES indėlį kotonų susitarime. Čia mes turime būtinai pabrėžti e, žmogaus teises ir pagarbą joms. Dėkoju kolegai Desir, dabar e, spontaniški pasisakymai ir iš pradžių suteiksiu žodį kolegai Kasulydis. For... Labai ačiū pirmininkė. Aš paprašiau žodžio tik tam, kad e, išsakyčiau komentarą dėl pasiūlymo sustabdyti dabartinį ES Gvinėjos žuvininkystės protokolą. Abejoju, ar brutalus režimas, kuris e, lengvai žudo žmonės, kaip žinia, žuvo daugiau kaip 150 žmonių ir kuris vykdo kitus nusikaltimus, susijaudins dėl tokio neproporcingai mažo veiksmo, tokios sankcijos. Egzistuoja teisiniai įsipareigojimai e, žmonėms ir žuvininkystės pramonė Gvinėjoje, kuri visiškai nesusijus su brutaliu režimu. Dėl to EPP frakcija išreiškė savo abejonių dėl šios priemonės vertingumo. Dėkuoju, ponia Kazolydis, ponas Tanok. Dėkui, pirmininkė. Gvinėjos Konakro istorija mums labai pažįstama iš kitų įvykių Afrikoje. Diktatorius, karinis perversmas, vienas totalitarinis režimas pakeičia kitą, o žmonės gyvena baisiame skurde skurde ir toliau. Af Gvinėja galėtų tapti viena iš turtingiausių valstybių Afrikos kontinente, nes ji turtinga savo ištekliais. Tačiau taip nėra. Matome, kad per pastarosius 20 metų ten dažnai liejasi kraujas. Aš norėčiau, kad Europos komisija išplėtotų tokį e, procesą panašų į Kimberly procesą, kad būtų užtikrinta, jog e, kalnakasybos pramonė brangakmenių pramonė neremtų savo lėšomis karinių režimų. Aš tikiuosi, kad verslo veikla neturėtų skatinti žmogaus teisų pažeidinių į Gvinėjoje. Ir ponas Kasulis dabar kalbėjo apie žuvininkystės komitetą. Aš sutinku su juo, kad iš tikrųjų ne karinė hunta nuo to nukentės, bet vietos žvėjai. Ačiū. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį poniai Hautala. Pirmininkė. Visi dėkoja komisijai dėl sprendimo sustabdyti žuvininkystės susitarimą, kadangi pažeidinėjamos žmogaus teisės, teisės Gvinėjoje. Bet norėčiau paklausti komisijos nario, ar jūs ketinate sistemiškai pasižiūrėti į panašias situacijas? kad galiausiai galėtume kitur taip pat sureaguoti į įvykius. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Korhola. Puhemies, äskettäin eräs suomalainen. Dėkoju, pirmininkė. Neseniai e, vienas rinkėjas iš Suomijos manęs paklausė, kaip aš e, ginu žmogaus teisės ir kaip apibrėžiu jas. Aš e, pasakiau, kad man nenaudinga apibrėžinėti žmogaus teisų, nes kitaip e, mes ne, negalėsime rasti pačio geriausio apibrėžimo. Toks apibrėžimas jau yra, tautos nori jo laikytis ir e, taip veikia tarptautinė bendryje. Gvinėja pasirašiusi yra kotonų susitarimą, pagal kurį taip pat reikia gerbti žmogaus teisės. Tai yra pradinis dalykas ir mes turime reikalauti, kad uh, kai kiti sustarimai pasirašomi kotonų sustarimo pagrindu, būtų atsižvelgiama į žmogaus teisės. Dabar turime labai greitai reaguoti ir tikriausiai įdėkti sankcijas. Gvinėja yra viena labiausiai korumpuotų šalių pasaulyje. Labai apgailestaujame dėl to, kad Kinijos bendrovės, kurios investuoja į tą šalį, neprašo jokių uh, netaiko jokių reikalavimų dėl žmogaus teisų ten. Dėkui. Dėkoju. Taigi spontaniški pasisakymai baigti, baigtos ir diskusijos. Balsavimas įvyks e, šiandien, tačiau dabar suteiksiu žodį komisarui. Prašau. Thank you. Domnule președinte, doamnelor și domnilor. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. komisija labai greitai Ar galiu teis, tęsti, klausia ponas Urbanas. Ar jūs norite pasakyti dėl darbo tvarkos, klausia pirmininkas. Kalbėtojas kalba be mikrofono. Nein. Euh, Man labai gaila, ponas kolega, nes mes buvome numatę dvi minutės, e, keturi kolegos pasisakė, du iš jų iš EPP frakcijos, taigi dabar suteikiama žodis komisarui. Prašau, komisarė. Komisija a condamnat ferm, rapid. Komisija labai greitai sureagavo į masinės žudynės įvykusias rugsėjo 28 dieną. Komisija pasmerkė e, tas žudynės ir atvejus, kurie įvyko vėliau. Komisijoje yra speciali kontaktinė grupė ryšiams su Gvinėje ir dvi, spalio 12 dieną buvo priimtas sprendimas, pagal kurį yra numatytos priemonės, kaip būtų galima skatinti žmogaus teisų gerbimą toje šalyje. Kalbant apie tas priemonės yra reikalaujama, kad būtų paleisti visi suimtieji, taip pat, kad nužudytojų kūnai būtų atiduoti jų šeimoms ir kad visos smurto aukos, o ypač išprievartautos moteris, gautų atitinkamą medicininę priežiūrą. Mums kelia susirūpinimą tai, kad kol kas dėje neįmanoma pritaikyti ne vienos iš tų priemonių. Taip pat komisija sveikina Junktinių tautų generalinio e, sekretoriaus iniciatyvą sukurti tarptautinę tyrimo, e, tyrimų komisiją, kuri tirtų masinės žudynės įvykusias rugsėjo 28 dieną ir siektų to, kad atsakingi asmenys, kalti asmenys būtų nubausti. Ta tarptautinė tyrimų komisija ir tarptautinio baudžiamojo teismo e, tyrimas turėtų padėti išaiškinti kaltuo, kaltuosius, o komisija galvoja apie finansinę e, paramą tai tarptautiniai tyrimų komisijai, kad jos nariai būtų apsaugoti ir taip pat liudininkai būtų apsaugoti, kad niekam nebūtų grasinama, kad būtų sukurta saugumo atmosfera. Be šimtaprocentinio ginklų embargo komisija taip pat yra pasirengusi e, tikrinti, kaip vykdomos reformos saugumo srityje. E, kad e, būtų reformuojama kariuomenė ir šalis galėtų toliau stabiliai vystytis. O baigdamas norėčiau pasakyti, kad priemonės, kurios yra numatytos pagal 96 kotonų susitarimo straipsnį, jau šių metų Liepos 27 buvo pradėtos taikyti. Ir taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad siekiant daryti daugiau įtakos kariniai huntai, žuvininkystės komisaras jau paskelbė, kad pasiūlymas partnerystės žuvininkystės rytyje pasiūlymas, kad jo būtų atsisakyta nes šiemet buvo planuojama pasirašyti susitarimą su Gvinėja. Taigi jis nebus kol kas pasirašytas ir Gvinėjai nebus skiriamos jokios lėšos. Čia kalbu apie e, lėšas, kurios buvo numatytos pagal e, žuvininkystės protokolą. Taip pat, kalbant apie kitus atvejus, komisija juos nagrinės atskirai ir imsis atitinkamų priemonių Dėkoju ponui, ponui Orban. Balsuosime po diskusijų, o dabar kal... diskutuosime dėl septynių rezoliucijų projektų dėl Irano ir iš pradžių suteiksiu žodį autoriams, visų pirma, poniai Gomes.